iš anksto žinoti, kurie pakeitimai jūsų nuomonė yra neteiktini. Taigi aš pritariu jūsų pasiūlymui. Mes norėtume tą sąrašą pamatyti rytoj. Tego, Ar atsakyti jums, parlamento tarnybos yra įpareigotos e, parengti tą sąrašą. Jis man buvo pristatytas, patiktas prieš dvi valandas. Tai yra visiškai naujas sąrašas, kurį patikė parlamento tarnybos ir aš nedėlsiant jums jį parodysiu. Dabar ponas Kasinį, prašau. Presidente, <clears throat> rispetteremo naturalmente le sue decisioni. Pirmininkė, na aš nuolankiai pritariu jūsų sprendimui, be jokios abejonės, tačiau manau, kad yra tam tikrų išlygų dėl tam tikrų pakeitimų, kurie tariamai nėra susijęs su, su Lisabono sutartimi. Na ir aš manau, kad Konstitucinių reikalų komitetas turi bendrus, bendras teisės teikti pasiūlymus dėl um, teisėkuros pakeitimų ir jie gali tą daryti, jeigu tą siūlo e, grupė parlamentarų arba savo pačių iniciatyva. Tačiau, kalbant apie platesnes e, darbo taisyklių uh, platesnius pakeitimus, platesnės reformas atitinkamai pagal Lisabono sutartį, aš nemanau, kad tai galėtų būti priimtina. Dauguma pakeitimų tam tikrą prasme atspindi Lisabono sutarties dvasę darbo tvarkos taisyklėse. Na, tai gali būti techninio pobūdžio dalykai, bet dalis tų pakeitimų realiai atspindi sutarties dvasę, kadangi, na, kalbant, pažiūrėjau, apie parlamento vaidmenį, apie vidinius santykius tarp institucijų. Bet, kaip jau minėjau pradžioje, aš nuolankiai pritariu jūsų sprendimui, bet tik norėjau pasidalinti savo nuomonę su jumis. Pirmininkas, dėkoju. Na, o dabar kviečiu poną Tabačiai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis, šios diskusijos labai puikiai atspindi situaciją. ES, ES parlamento istorijoje mes dabar matome labai didžiulę reformą tokią reformą, kurios negalėsime atspindėti vienu pranešimu. Na ir aš norėčiau pasveikinti poną Martiną ir poną Korbetą ir visus tuos, kurie dalyvavo diskusijose, tačiau vis tiek yra daug neišspręstų klausimų, kuriuos reikės išaiškinti ateityje iš teisinės perspektyvos ir aš norėčiau vieną pavyzdį pateikti. Aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas labai aiškiai pasisakė apie tai, kad uh, turi būti, ap, e, turi būti išsaugota pagrindinių teisų hartija. Bet aš žinau, kad yra, e, na kaip visi žinome, kad yra valstybių, kurios prašė išlygos. Taigi tikrai yra nemažai problemų, nemažai klausimų, kurie yra neišspręsti. Kaip kad ir kalbinis, lingvistinis aspektas, apie ką kalbėsime rytoj vakare. Tai yra aki komunitė dalis ir aš manau, kad reiks tuos dalykus išaiškinti ir aiškiai pasakyti, kad pagrindinių teisių hartija turėtų aiškiai e, nurodyti, pagal kokias teisės Europos parlamentas gali išsakyti savo poziciją, nes, pavyzdžiui, kalbinės problemos Slovakijoje. Aš manau, kad ponas Orbanas negali ateityje teikti, kad tai yra e, ne ES klausimas ir reikalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiandieną pasisakau kaip demokratė, kaip žmogus, kuri turi, kuris turi demokratinį, demokratinį mandatą. Mandatą, kurį turi visi išrinkti į šį parlamentą. Taip pat aš šiandien pasisakau kaip žmogus, kuris yra iš valstybės, iš Junktinės karalystės regiono, kuris buvo žinomas dėl tam tikros blogos patirties, bandant sunaikinti demokratinę politiką. Ir aš labai esu susirūpinusi dėl demokratinių procesų šiame parlamente. Tai yra mano pirmoji kadencija, demokratiškai išrinktos Europos parlamento narės e, kadencija. Ir man atrodo, kad aš esu iš neįleidžiama į koordinatorių posėdžius, aš negaliu pasakyti pirmininkų sueigoje. Ir šie klausimai, aišku, yra diskusijų objektas ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs bandote išspręsti tas problemas. Tačiau Aš jūs, ponė pirmininkė, paraginčiau kelti tuos klausimus ir juos išspręsti kuo galima greičiau, nes jie yra svarbus ir labai svarbu, kad demokratinis šio parlamento mandatas būtų gerbiamas. Taip pat paraginčiau jūs, ponė pirmininkė, susitikti su neprisijungusiais parlamentarais, kurie yra demokratai ir kurie nori spręsti tas problemas. Dėkoju už dėmesį. Um, Ponas, ačiū, ponas Elmaras Brokas kalbės. Pone pirmininkė, brangus kolegos, pone Martinai. Šiame pranešime iš ties nemažai dar spręstinų klausimų, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas pasidarys tikrai E, visiškas teisės turinti demokratinė asamblėja. Mūsų parlamento nariai, komitetų nariai, frakcijos nariai e, šiaip jau e, tokias teisės įgaus. Dabar pirmininkų sueigoje iš ties šiaip jau buvo priimta nemažai e, sprendimų dėl svarbiausių klausimų. Šiaip kartais būna, e, tai yra komitetų, į komitetus kviečiami nacionalinių parlamentų pirmininkai, Ir kartais nebūtinai parlamento nariai šiaip jau sprendžia e, dėl priimtų sprendimų teisingumo. Sprendimai priimami čia parlamente daug, balsų daugumą. Šiaip jau kalbama, kad e, dažnai sprendimai priimami pagal tam tikras hierarkinės struktūras ir per daug aukšt, aukštuose lygiuose. Ačiū. Toliau ponas Galtieri. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausius Martino pranešimo iš ties e, galima konstatuoti, kad parlamentas e, įgaus daugiau galių įsigaliojus e, Lisabonos sutarčiai. Ir iš ties šią prasme tekstas labai aiškiai išdėsto būtent padidėjusią Europos parlamento vaidmenį, turiu galvoje biudžeto klausimus ir apskritai bendrą parlamento vaidmenį ES bendroje sąrangoje. Norėčiau taip pat paminėti parlamento vaidmenį, kai e, palaikant santykius su nacionaliniais parlamentais. Ir čia ypač didelė kompetencija tenka Europos parlamentui, kadangi Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai prideda daugiau teisėtumo sprendimams Dabar čia pirmininkas paminėjo, kad e, atidėti tie, tie pakeitimai, e, kurie, kurie ne, tiesiogiai nesusiję su Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimu su Lisabonų sutartimi. Toks sprendimas yra geras, tačiau yra tam tikri dalykai, kurių šiaip jau ir papildomi dalykai, kurie buvo parengti uh, konstitucinių reikalų komitete. Ypač turiu galvoje stebėtojų klausimą. Mes turėtume mm, užtikrinti, kad stebėtojai turėtų būti būtent išrinkti Europos parlamento nariai. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Toliau ponas Alo Rangelis. Pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjus pona Martiną ir pona Korbetą, parengusius šį pranešimą. EPP frakcijos, kaip EPP frakcijos atstovas, tai norėčiau atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie dar nebuvo paminėti pirmiausia, nacionalinių parlamentų vaidmuo, jų vaidmuo pagal Lisabono sutartį sustiprėja, tačiau kita vertus e, taip pat sustip... darbo kokybė priklauso ir nuo šio parlamento santykių su nacionaliniais parlamentais ir tokiu būdu uh, būtent ryšių su nacionaliniais parlamentais dėka bus galima sustiprinti mūsų darbo teisėtumą, demokratiškumą. Tai viena, o kita bendradarb... demokratinio bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais dėka irgi mūsų darbo legitimumas sustiprės. Tad iš esmės aš sutinku su pateiktais pasiūlymais, tačiau nesutinku su kolegos žodžiais, uh, kad e, ryšius e, ir santykius su nacionaliniais parlamentais klausimą mes kol kas dar turėtume atidėti į ateitį. Pona, pono Sairio Broko pasiūlymai dėl e, Kosako, jiems galiu pritarti ir pagaliau galiu pritarti ponui Brokui, kai jis kalbėjo apie tai, kad parlamentų įvairiuose tarnybose turėtų dalyvauti daugiausia parlamento, išrinkti parlamento nariai. Ponas Mauro. Ačiū. Šios institucijos pobūdis esmingai keičiasi, taip pat keičiasi ir kitų Europos institucijų pobūdis. Kalbu apie mūsų politinę veiklą ir apie galimybę mums per E, politiko Europos parlamente kadenciją pasinaudoti didžiulėmis Lisabonos sutarties galimybėmis. Ir, tai, ir kalba apie tai, kad tai pakeis Europos Sąjungos viso mechanizmo veiklą ateityje. Įdomiausia, kad čia kalbame ne tik apie federalinio matmens išplėtojimą, bet ir ES subsidiarumo aspekto išplėtojimą. Uh, Tai irgi labai svarbu ateičiai. Ir šiame etape mes nepakankamai atsižvelgėme, nepakankamai dėmesio kreipiame mūsų piliečiams, žmonėms, kurie yra politikos šerdis ir esmė. Paaiškinsiu. Europa mūsų piliečių gyvenimuose yra labai svarbi, tačiau politikos centras, šeima ir asmuo nėra politikos centras. Vietoj to e, valstybės narės ir Europos institucijos dažnai naudojasi subsidiarumo principu tam, kad užtikrintų kitų interesų sklaidą. Mums reikia stebėsenos sistemos, kuri užtikrintų kad, mūsų, kad parlamentui teikiami e, teisėkuros pasiūlymai būtų įvertinti, ypač tie, kurie apima subsidiarumo aspektą. Tai yra atspirties taškas jeigu mes norime užtikrinti institucijas, kurios rūpintųsi žmonių gyvenimu, o ne jį reguliuotų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie pakeitimų, kuriuos jūs minėjote, prieinamumo. 53. Ir norėčiau, kad išklausytumėt ir mano pasisakymo, ir pono Kasinį pasisakymo. Nemanau, kad sprendimus dėl Lisabonos sutarties turime palikti parlamente dirbančių žmonių nuožiūrai. Parlamentas yra suvereni institucija ir gali priimti sprendimus. Todėl, pirmininkė, noriu kreiptis jūs ir paraginti jūs pasinaudoti jums numatytomis galiomis pagal darbo tvarkos taisyklės ir labai atsargiai spręsti ir vertinti šį klausimą. Prošė. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Prašau, ponia Martinai. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė diskusijose. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką, ką tik sakė ponas Mendes Devygo. Aš manau, kad ponas Kasinį yra išties labai išmintingas, labai nusimano šiuose reikaluose. Ir tie pakeitimai, kurie absoliučiai nėra susiję su Lisabono sutartimi, yra visiškai aišku, kad jie nesusiję sutartimi. su sutartimi. Ir nors galiu pritarti tam, kad kai kurie, dėl kai kurių bus balsuojama parlamente, bet aš manau, kad turėtumėme atskiras diskusijas surenkti dėl tų pakeitimų prieš e, pradedant balsavimą. Ir aš noriu aiškiai pasakyti, kad niekas nestabdo parlamentarų teikti pasiūlymus, tokius kaip apie ką kalbėjo ponas Foksas, būtent, kad valdyba netektų tam tikrų įgaliojimų dėl e, narių statuto įgyvendinimo ir panašiai. Parlamentarai turi tokią teisę kelti tuos klausimus diskusijose ateityje šiame parlamente, bet kiti pakeitimai, kaip kad nacionalinių parlamentų vaidmuo, nėra labai griežtai susijęs su Lisabono sutartimi, bet ponas Kasinė yra visiškai teisus, jie yra susijęs su sutarties dvasia. Egzistuoja santykiai su nacionaliniais parlamentais, jie keičiasi dėl Lisabonos sutarties ir aš prašau jūsų išmintingai priimti sprendimą dėl pakeitimų teiktinumo, dėl uh, aišku, komisijos, e, komitetų pirmininkų vaidmens. Aišku, tai nėra Lisabonos sutarties sritis ir dėl jų mes galime balsuoti rytoj. Pirmininkas, ačiū. Ponai ir ponios, baigiame diskusijas. Baigiame šiandienos posėdį. Norėčiau Jums priminti,